Valga. Pirmiausia, noriu pasveikinti Luksemburgo mm, ministrą pirmininką Žaną Klodą Jungerį ir taip pat prancūzų tarybos atstovą pana Petel. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, noriu padėkoti už man sutiktą galimybę pristatyti jums e, mūsų pirmininkavimo apžvalgą E, pirmininkavimo taryboje. Kaip žinote, mūsų pirmininkavimas vyko ypač sudėtingų laikotarpių, buvo dramatiškų įvykių, ES iškilo precedento neturintys iššūkiai, tai yra rasti atsaką į finansinę ir ekonomikos krizę, šioje srityje viskas yra geriau, bet dar reikia e, toliau dirbti taip pat e, atremti įvairius iššūkius nacionalinių lygmenių, kurie tampa vis labiau neraminantis Europoje. Tarsi to nepakaktų, dar iškilo du papildomi dalykai ir taip sudėtingame kontekste - tai migracijos krizė ir terorizmo grėsmės kilimas Europoje ir ypač, pasaulyje ir ypač Europoje po Paryžiai praeisiais metais įvykdytų išpolių. Ir šiais klausimais e, Luksemburgui teko reaguoti sparčiai ir konkrečiai. E, migracijos krizės klausimo aš nepristatinėsiu visų smulkmenų, e, daug už atsakomybės už tai tenka valstybės narės, bei joms tenka rodyti solidarumą vieniems, vienoms kitoms. E, kad užtikrintume e, orumą, orų e, pabėgėlių prieimimą pabėgėlių perkelimas e, reiškia, kad reikia renkti naują migracijos politiką, pabėgėlių registracijos centrų organizavimą visoje Europos Sąjungoje. Ir nedelsiant buvo imtas reikalingų priemonių, Ir tai yra mūsų migracijos politikos reformos dalis, e, kurio dar tikrai neįvykdyta. Ir šiuo klausimu 2015 e, e, gruodžio mėnesį komisija parengė pasiūlymą. Migracijos srityje vis dėlto šiais metais reikia tikėtis tokia paties masto iššūkių ir priimti reikalingus sprendimus, net nes būtina, būtina, kad visos institucijos parodytų valią, e, bandant suvaldyti migracijos srutus, srautus. Mes žinome, kad tai susijęs su Šengeno erdvės e, iš, išlikimu. Reikia laikytis taisyklių ir šiuo požiūriu 2015 lapkričio mėnesį pareiškėme, kad reikia e, bendru, e, bendrai valdyti ES išorės sienas ir kad negalime valstybėms narėms e, palikti e, būtinybės veikti paskutinę minutę ir imtis mm, kraštutinių priemonių. Neišnaudotos visos šengeno galimybės ir todėl reikia jas išnaudoti ir padaryti viską, kad sumažintumėme migrantų srautus nes kitaip e, visuomenė mūsų visiškai neberems. Taip pat reikimtis operatyvinių priemonių įgyvendinant asmenų perkelimą. Visos valstybės narės turi dalyvauti. Pasiekta konkrečios pažangos šioje srityje, tačiau reikia dirbti toliau ir visi turi e, prisimti vis tiek šią atsakomybę ir imtis užduočių. Taip, iš tikrųjų, tai susijęs su valstybių narių solidarumu. E, ne, ne tik te, teisinių, bet ir politinių lygmenių. Mūsų bendrijos istorija e, remiasi solidarumu ir reikia ir duoti, ne tik visą laiką gauti, tikėtis gauti. E, noriu paminėti ir e, šalis partnerės Balkanų regione ir Turkija. E, veiksmų planas jų atžvilgių e, turi būti tokio masto, kokio, kokio masto iššūkiai mūsų laukia. Nepamirškime ir Libano bei Jordanijos. 2015 Paryžiaus e, išpoliai buvo ypač e, didelis smūgis saugumai ir, ir žinia apie terorizmą Europoje. Reikia e, nemaišyti migracijos ir terorizmo klausimų toks mišinys neturėtų būti pernelyg lengvai e, padaromas. Valstybės ėmėsi daugybės priemonių, valstybė ėmėsi daugybės priemonių po e, išpolių šalyje apdorę redakcijoje, tačiau tų priemonių nepakako. Reikia pasidžiaugti tuo, kad praėjus keliams metams diskusijų e, priimtas, priimta direktyva dėl keliaivių domenų įrašų sistemos. Ir mes žinome, kad visada galime tikėtis Europos parlamento ir ypač jo jūri komiteto pagalbos šioje srityje. E, Europos Sąjunga pasiekė pažangos būtent konstruktyvaus Europos parlamento ir Europos parlamento paramos dėka. Noriu už tai Jums padėkoti, ne tik už puikų bendradarbiavimą pas, per pastarį pusmetį, bet ir už tai, kad jums pavyko įnešti konstruktyvų indėlį ES, svarstant įvairiausius svarbius klausimus mūsų pirmininkavimo metu. Dar iš šešių pasiūlymų, kurie patvirtinti bendros 36 pasiūlymų. Uh, patvirtintų bendrovės sprendimų prieimimo dėka buvo reformuoti teisingumo rūmai, priimta direktyva dėl e, nekaltumo prezumpcijos, dėl viešųjų dokumentų e, ir teisminių dokumentų e, apyvartos, taip pat dėl reglamento dėl e, indeksų naudojimo kaip kontrolinių dydžių. Taip pat buvo siekiama užtikrinti įstatymo viršenybės valstybę bendrijoje. Taip pat pastarųjų savaičių, pastarųjų dienų įvykiai netgi atskleidžia, kokie svarbus visi šie procesai. Dialogai kai kuriais klausimais tik prasidėjo, juos reikės stiprinti ateinančiais mėnesiais. Vidaus reikalų srityje mums pavyko surenkti nepaprastai ministrų posėdį. E, taip pat sprendėme pieno sektoriaus ir e, keulienos sektoriaus problemas taip pat e, nesažiningos prekybos iš trečiųjų šalių priemonių klausimą. Pasiekėme pažangos ir e, investuotojų klausimų, taip pat investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo klausimų, rengiant TTIP susitarimą ir dėl TTIP 20, e, aštuonių valstybių socialiniai partneriai buvo susėdę prie stalo. Mums TTIP sutartis yra ne vien tik partnerystė, kuri tvirtina vertybės, kuriuos mums patikėjo rinkėjai, bet tai taip pat yra ir galimybė. Todėl svarbu su visus darybas vykdyti skaidriai. E, PSO Tačiau PPO e, ministrų konferencija Nairobija buvo dar vienas Dohos raundas ir tai buvo daugia šalio susitarimo momentas. E, stipriname konkurencingumą ir siekėme užtikrinti e, tinkamą reglamentavimą e, įgyventinant Junkerio planą. Mobilizuojami finansai investicijų planui, kuriam gal, galiausiai buvo pritarta ir taryba patvirtino bendrąjį požiūrį dėl pavertimo e, vertybiniais popieriais, taip pat dėl kapitalų rinkų. E, tikrai labai e, sparčiai taryba, tarybai pavyko susitarti dėl susitarimo dėl e, finansinės dėl rizikingų finansinių produktų priekybos. E, finansų srityje taryba patvirtino svarbės e, e, iniciatyvas dėl BEPS, dėl mokesčio bazės erozijos bei gauto pelno išvežimo. Socialiniu matmeniu siekiame tikros vyriausybinės valdysenos ir būtent tai ir buvo daromi tokie žingsniai Liuksemburgo pirmininkavimo metu. Uh, Ir nors daug nuveikėme, dar daug lieka nuveikti. Manau, kad mums pavyko pasistumėti ir e, tvaraus vystimosi srityje. E, 2030 darbo tvarkės kontekste bei ES įnešė savo indėlį bendradarbiaudama su Prancūzija e, COP21 konferencijoje. Tai kovos su klimatu kaitos aspektas. Ir norime, kad e, energetikos sąjunga būtų gyvybinga ir taip pat e, siekiame užtikrinti tvarų energijos naudojimą. Pradėjome svarbių darbų, pavyzdžiui, dėl ketvirtojo geležinkelių paketo, kurio tikslas liberalizuoti e, geležinkelių paslaugas bei sustiprinti geležinkelių infrastruktūros valdymą. E, pradėjome, toliau tęsėme darbą e, dėl skaitmeninės bendros rinkos, kad būtų sukurta skaitmeninė vidaus rinka ir būtų plačiau taikomi abipusio pripažinimo principai. Norėčiau pasidžiaugti asmeniškai, kaip premjeras, tuo, kad mano šaliai telekomunikacijų srityje pavyko pasiekti uh, e, pritarimo dėl, e, dėl saibų dokumentų šioje srityje. Reikia pažymėti, kad Europos Sąjunga e, kalb... e, turi daryti visas pasangas, kad e, talentai, protai nebėgtų iš mūsų žemyno, e, kad jauni žmonės 28 valstybėse narėse būtų skatinami savo iniciatyvas dėkti čia. Ir bendradarbiavimas su parlamentu per mūsų pirmininkavimą buvo puikus. Per penkias dienas pavyko e, e, surenkti e, trišalės darybas dėl biudžeto ir patvirtintas tarp institucinis susitarimas, pasiekta politinio susitarimo, kuris tikimės e, įsigalios, kai tik tai, kai tik tai parlamentas e, paskaps savo nuomonę šių metų pavasarį. Taip pat reikia e, didesnio skaidrumo bei mm, mažinti administracinę naštą tenka čia dėl biudžeto įgyvendinimo mažoms ir vidutinėms įmonėms. Uh, Ir krizė nėra tas laikas, kai reikia pamiršti, nustumti į šoną Europos projektą, reikia toliau jį įgyvendinti. Da, turime priminti jaunai kartai apie taikos projektą, kuris įgyvendinamas jau 50 metų mūsų žemynė. E, E, žmonės gali mokytis e, Luxemburge, e, paskui Erasmus programos dėka lankytis Vengrijoje, vykti į Salonikus, pasiekti Skopijas ir ne, nesusidurti su įvairiausiais sunkumais prie sienos, ne, ne, ne, ne, nestovėti eilėse prie, prie pasienio punktų. Turime galimybę džiaugtis teisėmis, laisvėmis. E, ir tai tos vertybės yra labai svarbios. Apie jas turime priminti jaunai kartai, kad ji suvoktų, už, už ką mes kovojame. Mano šalies vardu noriu pasakyti, kad reikia toliau sparčiai gyvendinti Europos integracijos projektą, nes būtent susidūrusi su krize Europa turi veikti tuos iššūkius. Ponios ir ponai, gerbėmi parlamento nariai, noriu pasakyti, kad mano šalis. Mano šaliai teko garbė antrą kartą pirmininkauti ES taryboje. Noriu padėkoti Jums už tą garbę ir padėkoti visiems darbuotojams ir uh, parlamento ir komisijos, taip pat Luksemburgo tarnybų darbuotojams, kurių dėka e, buvo nuveiktas tas didžiulis pastarųjų šešių mėnesių darbas. Ačiū visiems. Labai ačiū, ponia ministra pirmininkė. Dabar komisijos pirmininkas, panas Junkeris. Gerbiamas, ponia pirmininkė. Ponios ir ponai, ministrė pirmininkė, nuo paskutinio karto e, įvyko naujų žiaurumų Stambule ir e, Džakartoje. Mūsų demokratija, kurie atstovaujama šio parlamento ir vertybės, kurias mes gerbėme, patiria grėsmę iš teroristų pusės. Tačiau tai neturi paveikti mūsų elgesio Mes ir toliau dirbsime tam, kad išsaugotumėte savo laisvę, savo gyvenimo būdą, mūsų buvimą kartu. Kai dėl Luksemburgo pirmininkavimo, aš norėčiau dar kartą, e, dar kartą pasveikinti Luksemburgo vyriausybę, ministrą pirmininką ir jo ministrus. E, jie puikiai padirbėjo ir visiems e, parodė, kad e, svarbiausia yra ne dydis, o kokybė. Aišku, kad viską galima tobulinti, tačiau e, kokybė pirmininkavimo metu, kurią pademonstravo Luksemburgas, buvo puikiai. Ir noriu priminti Jums, kad 85 metais e, Luksemburgui pirmininkavimui buvo pasirašytas unikalus aktas, kuris e, buvo vidaus bendrosios rinkos pradžia. Ir buvo padėti, padėta pradžia ekonominiai ir pinigų sąjungai 91 metais ir 2000 metais. Ir to dėka Europos siekiai būti kartu buvo na, e, įgalinti, įgalintas Šis pirmininkavimas vyko ypatingai sudėtingomis sąlygomis. Tačiau, e, pavyzdžiui, na, migracijos klausimais buvo pavyko surenkti konstruktyvų dialogą tarp 28 valstybių narių, nors kartais jų nuomonės atrodė visiškai priešingos. Buvo pavyko, pavyko užbaigti diskusijas svarbiausiais klausimais, svarbiausiais dokumentais, pavyzdžiui, dėl oro keleivių ar E, jų apsaugos. Ir norėčiau paminėti ir tarp vyriausybinį susitarimą e, šioje srityje. Tas elegantiškumas, su kuriuo e, Luksemburgo vyriausybė elgėsi klimato darybų metu Paryžioje, yra taip pat puikus pavyzdys. Kai dėl pabėgėlių krizės. Tai ministras e, Aselbamas e, e, puikiai pademonstravo, kad buvo, kad įmanoma rasti susidarimą dėl komisijos pasiūlymų dėl pabėgėlių perkelimo ir prieimimo. Ir tas susitarimas buvo aptarinės taryboje. Mums E, šiek tiek išlėčiau, galbūt e, pavyko pasistumėti kitų srit, klausimų srit, srityje, pavyzdžiui, pabėglių prieimimo centrų klausimais ar Balkanų maršrutų klausimais, dėl Turkijos e, narystės progreso. Ir taip pat pavyko kalbėtis nemažai su Afrikos partneriais. Na, mums, aišku, reikia siekti e, pažangos e, didesnės migracijos klausimų sprendimo srityje, kad e, turėtume novatoriškų priemonių, saugant išorės sienas, įsteigiant Europos pasienio apsaugos tarnybą. Visi šie klausimai kartu su migracija E, yra ilgas kelias. Dar neturime džiaugtis per daug, turime tęsti Luksemburgo pirmininkavimo pradėtą darbą. Pabėgėlių prieimimo centrai, perkelimas, e, sienos tarnyba, visa tai eina kartu. Negalima tų klausimų atskirti vieno nuo kito. Visos šios priemonės kartu mums leis e, sumažinti pabėgėlių srautą ir sumažinti tą pavojų, kuris kyla Šengeno zonai. Nes ta našta e, Šengeno zonai reiškia, kad kyla pavojus, jog Šengeno zona nustos veiksti, veikti. Mes e, suprantame, kad e, gali kilti klausimų, kam e, reikalinga ta šengeno zona rytoj, poryt, e, kad galbūt nereikia ir ekonominės e, pinigų sąjungos. Tai yra grėsmės, kurios liečia ES visus pagrindus. Trotz aller dieser Probleme hat die luxemburgische Pirmininkaujantis Luxemburgas savo pirmininkavimą e, sugebėjo įgyvendinti meistriškai. Būta daug darybinio meistriškumo, daug konstruktyvumo ir keliaivių domenų įrašo sistemos dėgymas yra puikus pavyzdys. Ši, šis duomenų apsaugos reglamentas tapo puikiausių auksinio Luksemburgo kiaušinio pavyzdžių. Taigi rezultatas puikus, buvo įtraukta daug svarbių prioritetų ir pirmininkaujantis Luksemburgas pavyzdingai, praktiškai patriotiškai gynė pagrindinės teisės ir už tai norėčiau padėkoti Jums. Šis pirmininkavimas buvo sėkmės istorijos pavyzdys daug rankų e, dirbo ir jūs tai padarėte labai gerai. Ačiū. <clears throat> Labai ačiū, ponia komisijos pirmininkė. Dabar EPP frakcijos vardu, ponia Redinko. Pone pirmininkė, kolegos, maža šalis, maža šalis sugeba puikiai pirmininkauti E, Luksemburgas dar kartą tai įrodė, nes e, jis turi didelę institucinę partartį. Aišku, e, pirmininkavimo esmė po Lisabono sutarties įsigaliojimą pasikeitė, nes atsirado nuolatinis tarybos pirmininkas, tačiau ir, ir taip pat yra užsienio reikalų vyriausiai galiotinė. Tačiau E, pirminkaujantis šalis e, atsakinga už tai, kad būtų deramas dėl įvairių dokumentų straipsnis po straipsnio. Ir ne, Luksemburgui pavyko pasistomėti į priekį e, keliose dešimtise klausimų sprendime. Ir dėl teisingumo teismo, dėl tarp institucinių reikalų, PNR, geležinkelio paketo. Tai buvo puikiai vykdomas darbas, e, dirbamas su išmanimu, siekiant Europos interesų tenkinimo. Ir e, visos pastangos e, nusipelno tikros padėkos. Vyriausybė puikiai vadovavo dokumentų aptarimui. Vidaus, užsienio reikalų ministras <clears throat> pademonstravo tikrą išmintį. Taip pat e, Europos reikalų ministras e, Nikola Šmit taip pat e, nusipelnė pagarbos iš Europos parlamento pusės. Per šalių konferenciją Paryžiuje Luksemburgas puikiai prisidėjo prie Prancūzijos darbo tam, kad Europa kalbėtų vienu balsu. Noriu padėkoti už visus tuos dalykus jums visiems. Visa kita tai krize beprecedentę krizę. Po uh, Graikijos, uh, e, Graikijoje mes buvome priversti išmi, pamiršti dėl migracijos krizės. Uh, taip pat uh, pradėjo plisti populizmas, nacionalizmas ir uh, uh, trūkumas atsakomybės dėl mūsų bendros ateities. Tai yra sunkios problemos, tačiau uh, E, pirmininkaujantys šalis negali daug padaryti dėl sprendžiant tokias krizės. Reikia kalbėti apie pagarbą, apie sanglaudą, apie solidarumą, apie Europą, kuri eitų į priekį. Ir būtent to mes e, e, raginame nepamiršti. Ačiū socialdemokratų frakcijos vardu, ponia Bedelvų. E, Ačiū, ponia pirmininkė, ponia ministrė pirmininkė, ponia komisijos pirmininkė, meli kolegos, kaip Leksamburgietė, socialistė E, norėčiau ypač šiltai pasisveikinti su Luxemburgo atstovais pirmininkavusiais. <clears throat> Kaip Europos parlamento nariai norėčiau padėkoti Luxemburgui e, už jo pirmininkavimą, už pastaruosius šešis mėnesius. Europos Sąjunga e, sprendė ją iškilusius nežmoniškus iššūkius. Tai krizė, kuri kelia grėsmę Europos vertybėms, Europos sanglaudos projektui ir Jean Asselborn, e, e, Luxemburgo vyriausybės narys, tai darė e, nepailstamai, vyko ten, kur reikia, taip pat ir Nikola Schmidt, kuris dažnai būdavo Europos parlamente, ir jie dirbo gerai. Ir noriu pasidžiaugti darbu, kuris buvo nuveiktas net, net tokia tokiai, ne, ne taip daug dėmesio susilaukusiais e, klausimais ir pasiūlymais. Aš jų žinau, kad darbas kai kuriais atvejais truko mėnesius, metus. Ir dybos, kuriai atstovavo Luksemburgas ir parlamentą, buvo be priekaištų. Luksemburgo tai buvo Luksemburgo atsidavimo dėka ir ypač darbuotojų dėka. Ir Luksemburgė, ir Briuselėje, ir nuolatinėje atstovybėje. Ir norėčiau ypač už tai padėkoti. Uh, Noriu tik išreikšti norą, kad perimanti pirmininkavimą valstybė bus tokia pat prieinama, taip pat atsidavus ir sieks dirbti tokia, tokia pat solidarumo dvasia, siekiant užtikrinti ES interesus. Ačiū. Labai ačiū, pane Dalva. Dabar EKR frakcijos vardu, pana Stevens. <coughs> Ačiū, pane pirmininkė ir ponas ir ponai. Luksemburgui saugumo klausimas buvo be galo svarbus. Pavyko susitarti dėl keliaivių duomenų įrašų, o tai reiškia, kad dabar saugumo tarnybos gali pasinaudoti keleivių duomenų įrašų sistema, kovodamas prieš terorizmą. Europolė turėtų būti įsteigtas specialus e, kovos prieš terorizmą skyrius, kuris e, tinkamai koordinuotų e, džihadistų išpolių prevenciją. Domenų apsaugos klausimas lieka vis dar neįspręstas. Kalbant apie migraciją, čia pasiekimai nedžiugina. Tas pilotinis projektas kuriuo siekiama priimti kuo daugiau pabėgėlių, stringa ir todėl kai kurios valstybės narės tiesiog nenori jų priimi, priimti. ES išorės sienų apsauga turėtų būti tipri, stiprinama. Tikiuosi, kad pirmininkaujant Niderlandams bus naudojama sisteminio požiūriu. Mes e, turime kaip nors sustabdyti ir sureguliuoti nereguliuojamą pabėgėlių srautą e, žmonių kontrabandą. Be to, e, prieglapšio prašytojai turintys de facto apsaugą Europoje neturi gauti tolesnės apsaugos ir prieglapšio prašytojų statuso. Euro pat turi numatyti um, maksimalų prieglopšių prašytojų prieimimo skaičių. Tokiu būdu um, šis migrantų srautas bus ribojamas. Turiu pasakyti, kad aš labai nusivylusi todėl, kad nieko nepasakyta apie Britų klausimą ir ES reformavimo iniciatyvą. O tai padaryti būtų reikėję. Ačiū, ponė Stevens. Dabar liberalų frakcijos vardu ponas Gerans. Pone pirmininkė, pone komisijos pirmininkė, pone tarybos pirmininkė, Kai pristatėte savo pirmininkavimo prioritetus, jų buvo daug ir tai reiškia, kad šeši Luksemburgo darbo mėnesį e, sutapo su sudėtinga situacija ir institucijose ir kitur. E, krizė, kuri e, tęsiasi nuo sausio mėnesio, tapo egzistencinė ES išlikimo krize. Išlikimo, nes valstybės narės negali ES suteikti e, kompetencijų ir priemonių ją išspręsti. E, reikia E, įvertinti, kad jums pirmininkavimo metu teko tremti tuos iššūkius ir e, na, buvo vienbalsiai patvirtintas biudžetas, tai prezidento neturintis atvejais, tačiau buvo iššūkių ir teisingumo srityje. Pirmininkaujanti valstybė prisidėjo prie uh, pasiūlymų susijusių su klimato kaita svarstymų bei uh, prie pasiūlymų skirtų žemės ūkiui. Uh, pavyko pasistumėti, nors kai, kai kurie rezultatai nėra tenkinantis. Iš tikrųjų, nežiūrint visų įdėtų pastangų, kai kurios valstybės narės e, visomis keturiomis priešinasi, e, kai reikia e, pademonstruoti solidarumą atremiant migrantų krizę. Nemažai valstybių. Kita vertus yra pasirengę prisijimti atsakomybę pabėgėlių prieimimo srityje. Deja, gėda, kad yra valstybių e, narių, kurios to nenori. E, taip pat ir šiandienos rytyje. E, ir toliau ieškoma atsako, kaip išspręsti prieglapšio prašytojų problemas. Vokietija priėmė apie 24 tūkstančius pabėgėlių, taip pat, o kitos valstybės E, per du metus dar didesnius skaičius. Tai iš tikrųjų yra solidarumo krizė. E, tai, kad 28 valstybės narės nesugeba e, paskirstyti darbų šioje srityje nieko gera nežada. Mes turime siekti vieningesnės ir solidaresnės bendrijos. Mes tikimės, kad jūs savo talento dėka, visų dirbusių asmenų kompetitingumo dėka, ir e, tos valstybės, kurią <clears throat> atstovavote patirties dėka, judame link labiau federalistinės Europos. Ir reikia jau palikti praeitįje e, paralyžiuojantį tarp vyriausybinių darbo e, metodą. Mūsų senasis žemynas nusipelno geresnės ateities, e, tvirtos, solidarios, veiksmingos ES. Būtent to siekiame, ponė pirmininkė, ir tikiuosi, kad tai ir bus įgyvendinta, ir bus žengtas didelis žingsnis Europoje link federalizmo. Labai ačiū, ponė Gerens. Dabar vieningųjų kairiųjų frakcijos vardu, panas Papadimalis. Ačiū, pirmininkė. Pone Betel, pone Junkeri, labai gaila. <clears throat> Nei aš, nei mano politinė frakcija galėtų prisidėti prie tų optimistinių pagyros žodžių, kuriuos šį rytą girdėjome. Jei panalizuosime rezultatus, tai tų rezultatų siekia taryba darbdama šešerius mėnesius. O skaičiai, statistiniai duomenys kelia nerimą. Reikia kritikuoti, o ne būti patenkintais. 600 tūkstančių migrantų turi būti paskirstyti ES nuo e, rugsėjo mėnesio. Šimtai tūkstančių žmonių e, dabar laukia sprendimo, nėra įgyvendinta net vienas procentas įsipareigojimų. Graikija yra palikta visiškai viena, be paramos. Šimtus tūkstančių pabėgėlių ji turi priimti. Pasirašytas pagrindų susitarimas su Turkija, tačiau ponas Timmermans sako, kad niekas nepasikeitė. Bandant sumažinti pabėgėlių srautus. Todėl, kad um, pareigūnai gal ir nori finansavimo, tačiau nesilaiko savo įsipareigojimo. Taip kyla nacionalizmo nuotaikos, priešingumo svetimšaliams atmosfera klesti ir tai kenkia ne tik demokratijai, tai padaro labai didelę kainą ekonomikai, ekonomika nuo to kenčia. Taigi, Turime ieškoti labai didelių, svarių iniciatyvų, spręsdami šias problemas. Turime ieškoti ekonomikos augimo paskatų. Ačiū žaliųjų frakcijos vardu, panas Biutikoferis. Ponai pirmininkai, ponia premjera Beter, jūsų pirmininkavimas buvo lemiamas planų ir realizavimo. E, planus kūrėte ne vieni, juos įgyvendinote taip pat ne vieni. Galima tik palyginti tai, ką jūs įsipareigojote ir tai, ką padarėte. Ir aš manau, kad yra tokių sričių, kur nebūtinai labai sekėsi, kaip pavyzdžiui naujasis e, balansas ar pusiausvyros paieška tarp ekonomikos ir ekologijos arba um, bendros rinkos e, aktas. Pirmiausia, pagalvokime apie mažuosius iniciatyvą ir taip toliau. Aš ypač noriu pabrėžti duomenų apsaugos pagrindų reglamentą, kurį jums pavyko uh, patvirtinti, tai yra jūsų nuopelnas. Taip pat e, didelis jūsų nuopelnas e, siekiant rezultatų Paryžiaus COP21 konferencijoje. Dėkoju Jums už tai. Tuo pačiu metu šiandien Europoje mes išgyvename naują realybę ir ją lemia nuolatiniai iššūkiai ir naujos krizės ir ta būsena nepakis labai greitai. Mes turime ieškoti naujų veikimo būdų, nes priešingų atveju gyventojuose įsiplieskia baimė, nelieka stabilumo ir pasitikėjimo. Taip pat auga baimės gazdinimo politika. Mums reikia kurti vilties politiką, tačiau tai nėra tik retorinis iššūkis. Kalbėti tik apie viltį ir pokyčius nepakanka. Turime imtis tokių žingsnių, kurie reikalingi mūsų pilietėms ir piliečiams. Jūs savo pirmininkavimo pradžioje kalbėjote apie tai, kad reikėtų įsiklausyti į piliečius. Mano supratimu, tai Pats pagrindinis principas tai tuo pačiu reiškia, kad mes turime išklausyti savo piliečius, sakančius ir tai, ko mes nebūtinai norime girdėti. Pone, bet jūs kalbate apie tai, kad TTIP turėtų būti vertinama kaip e, galimybė, bet tačiau kita vertus tai reiškia, kad jūs neklausote žmonių, todėl kad vis daugiau jų kritikuoja, kritikuoja Eurostat ir visus kitus dalykus. Jūs kalbėjote apie tai, kad solidarumas yra lemiamas veiksnys. Pritariu tam, tačiau solidarumas nereiškia, kad mes kažko reikalaujame. Solidarumas taip pat reiškia, kad kažkas kitas reikalauja. Negalime tikėtis iš Lenkijos solidarumo priimant pabėgėlius. Tai reiškia solidarumą. Uh, palaikant Lenkiją šiaurės trauto projekte. Kita vertus, negalime užsiknisti nacionaliniuose um, klausimuose. Turime turėti omenyje, kad esame valstybių sąjunga. Ir tai turėtų nebūti pamiršta, kalbant apie Brexit galimybę. Manau, kad reikalinga Europos lygmens strategija. Nacionalinės strategijos nebūtinai suderinamos su europinėmis strategijomis likščiol e, Vokietijai pavyko apginti savo strategijas europinėme lygmenyje. Tačiau, jei tai bus ir toliau, tai Europai reikš katastrofą. Ačiū FDD frakcijos vardu, panas Valy. Ačiū, pane pirmininkė. Pasakyčiau, kad e, šiandien dar kartą matome paradoksą. Pirmininkavęs Luksemburgas kalba, kad pasiekta daug gerų rezultatų teisės saugos mokestinės politikos rytyje. E, tačiau nesuprantu, kodėl nepasakoma, jog tas susitarimas pasirašytas e, spalio mėnesį turi labai daug spragų, apie kurias kalbėjo parlamentas. Turime kalbėti apie Fiat reikalus. Europos komisija kalbėjo apie tai, kad Luksemburgas subsidijavo šią įmonę. Tuo tarpu valstybės subsidijos neturėtų būti leidžiamos e, panašiais atvejais. Panas Graminė kalbėjo apie tai, kad Briuselio sprendimas turi būti kritikuojamas, tai paveiks ir įmonės, turime žiūrėti, kaip tai e, vertinama realybėje. Tačiau yra kelios realybės. Yra e, valstybės realybė, kuri metų metus naudojosi mokestinėmis lengvatomis, įmonės šioje šalyje nebūtinai turėjo mokėti mokesčius. Pane pirmininkė Junkeri, jūs tikrai laukiamas taksą komitete. Galėtumėte ten išdėstyti savo pozicijas dėl donorų teisų. Nereikėtų slėptis už didelių frakcijų uh, E, pečių, reikėtų tiesiog išdrysti, ateiti ir atsakyti į labai konkrečius klausimus, priešingų atveju jumis niekas nepasitikės. Pone Lepen, pone Luksemburgo premjerė, gerbiami parlamentai, e, parlamento nariai, Listaugruvo pirmininkavimas prasidėjo e, paskelbus LuxLeaks skandalo dokumentus. Luksemburgo sprendimus tarptautinių įmonių naudai tai skandalas, tačiau ir e, parlamento nariai nusprendė nesteigti e, tyrimų komisijos. Tai e, viskas buvo e, užglaistyta tyloje, nežiūrinti tai, kad mokesčių mokėtojai, taip pat ir įmonės, turi mokėti daugiau, kad finansuotų šį, šį samokslą, kurį surengė Luxemburgas bei, e, organizuoja Luxemburgas bei kitos valstybės. E, pirmininkavimui baigiantis pabėgėlių srautas įgavo dramatiškus mastus ir daugybė žmonių žygiuoja į Europą. Ir e, kelne 200 moterų nu, nukentėjo nuo jų e, seksualinių išpuolių. Tai ke, ima kelti grėsmę mūsų civilizacijai. Turime e, suvokti, kad atvyksta milijonai žmonių, kurie atstovauja kitokią kultūrą, kad tai bus iššūkių mūsų visuomenės ir atėjo laikas užbaigti tą kvailystę. Mano šaliai teko patirti islamistų išpolius praėjusiais metais. Kova su islamizmu ir mūsų nacionalinių sienų kontrolės užtikrinimas yra absoliuti būtinybė, kad užtikrintume mūsų tėvinainių saugumą. Taut ta ima irti, reikia padaryti viską, kad šalis būtų reformuotos. Daugia, kultūri, daugia kultūriškumas skaldo šalį, tautą. Reikia e, grįžti į, į nacionalinį kelią. Kuo greičiau, tuo geriau mums visiems. Toliau e, neprisijungusių atstovas ponas Balco. Pone pirmininkė, pone pirmininkė dėkoju. E, negalime tikėtis, kad pirmininkaujanti valstybė išspręs visas problemas, tačiau galime tikėtis, kad sprendimai bus tinkamai koordinuojami. Pirmininkausios valstybės šūkis buvo piliečių sąjungą. Reikia tokios sąjungos, kuri įgyvendintų piliečių lūkesčius, tačiau to nebuvo. Krizė parodė, kad ta sąjunga yra labai nutolusi nuo piliečių poreikių. Migracijos klausimą būtų buvę galima išspręsti per kvotas, tačiau problema tikrai nesprendžiama nebandant apriboti pabėgėlių srautų ir nekuriant taisyklių. Pusantro milijono pabėgėlių jau atvyko į ES. Tai kelia tiesioginę grėsmę ES piliečiams. Vienintelis žingsnis tinkama linkme buvo um, ryšių puoselėjimas su Turkija ir atitinkamų sutarčių pasirašymas. Uh, E, kitas klausimas e, - santykiai su Rusija. E, buvo atsisakyta kai kurių sankcijų, kai kurios priimtos, tačiau vis dėlto nepasisekė susilpninti Putino. Ir dabar yra taip, kad daug valstybių narių nuo to nukentėjo. Tai buvo tikrai žlugimas. Ačiū. APP frakcijos vardu panas Kelam. Ačiū. Luksemburgas pradėjo pirmininkauti didžiausios Europos krizės metu. Tačiau e, jis nesusviravo, neėmė panikuoti. Luksemburgas profesionaliai, elegantiškai e, vadovavo e, mūsų darbui kartu su dabartiniu komisijos pirmininku Tai rodo, kad, kad maža valstybė narė gali būti sąžiningas tarpininkas. Estija, kuri pirmininkaus po dviejų metų, nori pasimokyti iš Luksemburgo patirties. Trys pastebėjimai. Pirmiausia, kalbant apie kibernetinį saugumą, e, tai buvo du dideli pasakymai. Pirmiausia, neformalus sustikimas dėl direktyvos ir politinis sustarimas dėl duomenų apsaugos e, dokumentų rinkinio. Abu jie yra kibernetinio saugumo ir tolesnės e, skaitinės Europos integracijos e, stuburas. Antra, aš esu patenkintas dėl to, kad pirmininkaujant Luksemburgui sankcijos prieš Rusijos agresyvę veiklą buvo išlaikytos, nepaisant to, kas E, vyko Islamo valstybės Sirijos kontekste. Manau, kad būtina, kad e, tam, kad ES išlaikytų savo autoritetą, reikia išlaikyti tas sankcijas, kol bus įvykdyti Minsko sustarimo reikalavimai. Ir trečia, labai gerai, kad taryba pritarė Europos struktūrinių ir investicinių fondų supaprastinimui, palengvinant e, prieigą prie jų, ypač MVI. Taip pat buvo bandoma, bandoma supaprastinti ir BŽUP taisyklės, tačiau didžiausi iššūkiai e, lieka būsimoms pirinkaujančioms valstybėms dėl to, kad vis dar nėra tikrosios bendrosios žemės ūkio politikos. Vietoj to turime 28 skirtingas e, žemės ūkio politikos, kurių vardiklis yra noras gauti pinigų iš tų pačių ES šaltinių. Tokia forma BŽUP ir toliau išlieka klaidų ir komplikacijų šaltinis. Tačiau Luksemburgas visgi pasirbavo puikiai. Ačiū, ponia Kėlamai. Toliau socialistų ir demokratų frakcijos e, atstovas ponas Sant. 15 metų antroje pusėje Luksemburgas ir Europos komisija pademonstravo ryštą E, siekti išvekti, išvesti ES iš krizės. Tačiau e, Graikijos krizės e, pasikeitimas pabėgėlių krize, tai yra įvykiai, kurie mus pralenkia. Ir tai rodo, kad mūsų prielaidos netitinka realybės. Tai yra praeities re, prie, prielaidos. Na, Įvykiai parodė, kad mes pradėjome tai suprasti. Aišku, kai e, gesnių ugnį, tai nėra laiko strateginiams apmąstymams. Tačiau atėjo laikas tokiems apmąstymams. Mums reikia strategiškai pamastyti apie prielaidas, e, o ne vertybės, apie e, modelius, o ne metodus dėl Europos projektų. Dėl ES tos minkštosios galios, migracijos politikos ateities, globalizacijos poveikio, E, valstybinio ir privataus sektoriaus mišinio ir, aišku, e, nepamiršti ir darbo vietų kūrimo. Ačiū ponė Sant. Toliau EKR frakcija, ponas Kirchhoff. Pone pirmininkė, ministrė, pone Junkeri, noriu padėkoti pirmininkaujančiai valstybei už jų darbą, bendradarbiavimą, siekiant e, sustarimo dėl keliaivių duomenų įrašo. Tai vienas iš daugiausiai iššūkių kėlusių dokumentų, E, iššūkių kupinų metu. Ir norėčiau, kad parlamentas kaip galima greičiau patvirtintų direktyvą. Nereikia dėlisti. Kuo greičiau patvirtinime šias priemonės, valstybės narės to greičiau galės pradėti jas gyvendinti. Aišku, gyvybės, e, laisvė, saugumas yra labai svarbus. Aš kalbu kaip ES pranešėjas perkelimo mechanizmo klausimu. Dublinas, e, pasieniečiai, visa tai yra svarbus klausimai, mums reikia naujų idėjų, siekiant išjudinti tą sistemą. Aš noriu paraginti komisijos pirmininką padaryti viską, kad kuo greičiau įgyvendintume tai, ką turime. Dauguma klausimų, yra, kurios, kurie kyla, yra, kyla dėl to, kad neįgyvendinamos taisyklės, kurias jau turime. Įstatymai be jų gyvendinimo yra beverčiai. Aš tikiuosi, kad daugiau dėmesio bus skiriama būtent tam per ateinančius kelias mėnesius. Ačiū. Ačiū, pana Cirkaup, toliau ponas Šuntis, Guoja Angela. Ačiū, pana pirmininkė, pana komisijos pirmininkė, pana ministrė pirmininkė. Jūsų pirmininkavimas e, ne tik graikams, tačiau ir visiems e, tikintiems Europos vertybėmis tapo puču. Europos centrinis bankas nelegaliai uždarė e, Graikijos bankus, priversdamas bankrutuoti valstybę. Vyko ir referendumas. Du trečdaliai žmonių pasisakė prieš memorandumo programą, tačiau tai buvo ignoruojama. Deja, šiandienos vyriausybė toleruoja tas iniciatyvas, o tai kelia žmonių e, nepasitenkinimą. Mes praradome žmogiškumą, migrantai, pabėgėliai miršta jūroje, o mes nieko nedarome. Kažkas kažkada galvojo, kad galima remti solidarumo, žmogiškumo vertybėmis Europos Sąjungoje, tačiau dabar toji anoji sąjunga jau nebėra tokia šiandien ir tai negali būti Europos Sąjungos ateitis - nedarbas, rasizmas ir žmogiškumo principų pažeidimas. ANF frakcijos vardu, pane Bisoto. Gente. Diskutiamo oggi i risultati della presidenza lussemburghese, quella che in estrema sintesi. Kalbame apie e, Luxemburgo pirmininkavimo e, išvadas. Iš tikrųjų tai buvo katastrofiškas pirmininkavimas, migrantų iššūkis, e, nerimas, baimė, iš, išpoliai e, Paryžiuje ir Kielne. Jeigu nedarai nieko stebėdamas nusikaltimus, tai tu esi nusikaltimo bendrininkams. Ir Luksemburgas e, kaltas, nes palaiko tai, ką daro tarptautinės didžiosios įmonės. Kai e, iškilo LuxLeaks skandalas, nieko nebuvo daroma per pusmetį. Ar komisija arba pirmininkaujantį valstybę mano, kad ji, ji dar turi nors kiek pasitikėjimo, jei toks asmo pirmininkauja komisijai. Tai gėdinga. Mums atsibodo e, Europa, kurią valdo stambiosios įmonės ir bankai. Mums visiškai nusibodo būtent toks verslo valdymo modelis. Europa Europos piliečiai badauja, o pinigus susišluoja tie, kas visada juos susišluoja. Uh, socialistų frakcijos vardu ponas Mamikins. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūsų ekscelencijos, mėly kolegos, niekada nelengva būti maža valstybė, ypač jei jos per jos e, teritoriją e, istorijos įgoje šimtus kartų žygiavo kariai pirmin atgal, vien dėl to, kad jie supa didesni kaimynai. Nežiūrinti tai, Luksemburgui pavyko įveikti daugybę kliūčių Europos integracijos procese ir pasiekti pa, pa, parodyti didžiulę įtaką, nežiūrint jos ne, ne, ne, nedidelio dydžio. Než, prastėjo migrantų krizė, buvo išpoliai Paryžiuje, bet manau, kad priemonės skirtos išorės sienų stiprinimui ir kovai su radikalizavimu šalies, ES viduje apduos rezultatų. E, PNR sistemos sukūrimas E, Teisingumo teismo reforma yra tarp pozityvių pirmininkavimo išvadų. Apgalėstau, kad mano šalis Latvija negalėjo arba nenorėjo pasirodyti, pasiekti tokių pat e, rezultatų savo pirmininkavimo metu, kaip Luksemburgas savo pirmininkavimo metu. ENF frakcijos vardu ponas Anemans. Ačiū pirmininkė. Luksemburgas. E, Liuksemburgo pirmininkavimas baigėsi, kaip ir kiti pirmininkavimai, sveikinimais, patapšnojimais per petį, pasidžiaugimais, kaip viskas gerai vyko, kaip viskas puikiai nuveikta, kokiu gerų pasiekimų. Uh, e, matome, tačiau tai vyksta eilinį kartą. Ir tuo pat metu Europai reikia daugiau, reikia pažangos, reikia proveržio priekin e, tokiuose sritise kaip e, mokesčių sąjunga. Tačiau e, mus, mes buvome prieš nusivylę dėl Luxemburgo skandalų istorijos ir nuolatos girdėjome kalbas apie tai, kad reikia išplėsti Europą ir apsaugoti jos išorės sienas. Tačiau aš negaliu jūsų sveikinti nes tik e, fanatikai Europos gali tuo užsimti. Manau, kad taryba per mažai padarė. Norėčiau Jūs pasveikinti, bet negaliu to daryti. Socialistų frakcijos, var... Socialistų frakcijos vardu, pana Breca. Ačiū. E, pone ministrė pirmininkė, pone Junkerį, kolegės ir kolegos. Priešingai nei kiti Kolegos, noriu padėkoti pirmininkausiam Luksemburgui už bendradarbiavimą su šiuo parlamentu ir už e, pastangas e, spręsti europinio lygmens problemas. Noriu pabrėžti, kad e, ypač buvo skatinamas tarp institucinis darbo metodas. Labai svarbu Europoje turėti lyderius, suvokiančius visą atsakomybę. Ir jūs, premjerė, šiandien dar kartą tai įrodėte. Tuo pačiu noriu pabrėžti tuos darbus, kurie buvo padaryti, stiprinant socialinę dimenciją. Socialiniai parametrai buvo įtraukti į ekonominę ir pinigų sąjungą. Buvo pasiekta didelės pažangos labai svarbioje srityje. Mes pasitikime, kad jūs pasirengęs ir toliau dirbti šioje srityje. Taip pat buvo daug nuveikta sprendžiant migrantų krizę. Nuo Liepos pasiekta didelės pažangos ir tikimės, kad kita pirmininkaujanti valstybė žengs jūsų keliu. Turime pasistumėti į priekį, kurdami tinkamą saugumo ir gynybos politiką. Daugiau Europos taip pat reikalinga, ne mažiau Europos. ACR frakcijos vardu ponas Šarneckis. Okay, dann kommen wir zu Jei ne, tuomet pereisime prie spontaniškių pasisakymų ir pirmiausia, pana Švab. Pone pirmininkė, kolegės ir kolegos, norėčiau teigiamai vertinti pirmininkavusi Luksemburgė trimis aspektais. Pirmiausia, pane premjerė, noriu pasveikinti jūs ir jūsų darbuotojus todėl kad laikydamėsi galbūt mažesnės valstybės tradicijos, jūs sugebėjote pasiekti tinkamą pusiausvyrą, kurdamas ES informacinių technologijų saugumo platformą. Jūs e, tikrai patobulinote komisijos pasiūlymą, e, kuris buvo teiktas e, ne Junkerio, o ankstesnio pirmininko. Taip pat jums pavyko su kurti tarp valstybinę e, struktūrą, e, kuriant informacinės technologijas. Tai nebuvo lengva, nelengva užtikrinti saugumą šioje srityje. Be to, šiandien galime padaryti išvada, e, išvadas palankės, išvadas vertinant mokesčių politikos reformavimo pažangą pirmininkaujantis Luksemburgas turėtų būti labai atsargus e, ir tie, kas jį kritikuoja, taip pat turėtų būti labai atsargus, nes jie nežino, ar vieną dieną jų nepriklausomybė netaps nesolidarumo išraiška. Pone pirmininkė, e, noriu pasidžiaugti, pone Betel, tuo, kad įvyko neįlinis susitar, susitikimas su komisija jūs išrinkus pirmininku. Ačiū dabar ponas Lopes Aguilar. Šiuose diskusijose daug kalbėta apie pirmininkavusio Luksemburgo pasiekimus, tačiau nepakankamai dėmesio skirta tiems klausimams, kurie buvo blokuoti taryboje. Jie blokuojami ne metus, o daugelį metų. Pavyzdžiui, direktyva dėl finansinių interesų, ES finansinių interesų apsaugos ir baudžiamojo persekiojimo. Deja, pirmininkaujantis Luksemburgas nežengia į priekinį žingsnių šioje srityje. Taip pat e, diskusijos dėl PVM. Taryba mano, kad valstybių narių kompetencija priimti sprendimo šioje srityje, tačiau būtent ES galėtų čia e, tarti lemiamai balsą todėl kad PVM yra nuo savų išteklių dalis. Europos Teisingumo teismas prieimė svarbų sprendimą šioje srityje ir turėtume jį taip pat atsižvelgti dėl direktyvos, dėl ES finansinių interesų apsaugos. Ji turi būti pagaliau pri, patobulinta. Reikia pasistumėti į priekį būtent šioje srityje. Ačiū. Dabar ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabėgėlių krizės sprendimas, kokį pasiūlė pirmininkaujantis Luksemburgas, rodo nesėkmę. Šimtai tūkstančių pabėgėlių įstrigę Egėjo jūros pakrantėse ir kitose e, Graikijos pakrantėse. Tūkstančių pabėgėlių padalyjimas, paskirstimas įvairiose ES valstybėse narėse žlugo, ta perskirstimo e, sritema, sistema žlugo. Iš tik 108 pabėgėliai buvo perskirstyti ES iki gruodžio mėnesio. Dabartinė sistema skatina prekybą žmonėmis. Mes juk turime statistinius duomenis. Yra taip, kad reikalaujama naujų kompetencijų Frontexe ir kuriama sistema, kuri galėtų reaguoti uh, pažeisdama suverenes valstybių narių teises, taip pat ir Graikijos, todėl Graikija kreipsis į prorektoratą. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Betelė, ponė Junkerė. Jūs abu nesate šalies atstovai, e, kuri ypač puoselėja bendrijos dvasę ir jūs esate uh, E, pasirengė padaryti viską, kad bendrėje pasiektų pažangos kovai su terorizmu. PNR susitarimas buvo svarbus žingsnis šiame kelyje. Tačiau dirbdami šią dvasę ir žinimatoje, kad minėte kad reiktų neiti dar toliau ir užtikrinti e, t, t, tikrąjį tyrimo tarnybų bendradarbiavimą. Ir noriu priminti pasiūlymą, kurio, kurį e, e, amerikiečiai ypač akcentavo po e, rugsėjo 11-osios išpolių. Ir mano šalis Prancūzija dabar akcentuoja tai kaip prioritetą. E, Neleiskime, kad mums e, iš pokojų, e, iš, aš nustumtų pagrindą e, ko, šis susi, situacijos aspektai. Turime kovoti ir su terorizmo finansavimu, atimti šį ginklą iš teroristų. Pone Beteli, kaip baigiančios pirmininkavimo valstybės premjeras, kokie paveldą paliekate Niderlandams, kurie perima pirmininkavimą ir e, ponui Junkeriui, kad būtų galima imtis būtent šio ramščio kovoje su terorizmu? Pėdė, keli. Ponas Keli, prašau. Ačiū pirmininkė. Nemaniau, kad man suteiksite žodį. E, viskas, kas yra gerai, e, paprastai e, egzistuoja mažais kiekiais, mažais dydžiais, kaip sako anglų posakis. Tai, tai tikrai tiesa, kalbant apie Luksemburgą, tai nedidelė valstybė, tačiau tai viena iš svarbesnių ir labiausiai atsidavusių Europos bendrijos narių. Norėčiau pasveikinti Luksemburgą su puikiai padirbėjus per pastarąjį pusmetį ir pasiekus pažangos daugelėje sričių, e, pasakinti, kad dirbo taip veiksmingai, ypač man aktualioje srityje e, duomenų apsaugos. Aš buvau trišalio darybų, trišalio darybų susitikimuose. Bonė Wagner, kuri atstovavo tarybą, buvo kompetitinga, pasitikinti savimi ir ištinga. Ir mums pavyko e, patvirtinti duomenų apsaugos reglamentą ir nors ne visi tuo patenkinti, vis dėlto tai gera baigtis reglamento svarstime. Aš nebejoju, kad jis atlaikys laiko išbaidimus ir buvusi komisijos narė Reding, kuri e, patikė tą pirmąjį pasiūlymą, taip pat yra iš Luksemburgo sėkmės. Kelyje. Ačiū. Labai ačiū, pana Keli, pana Fondulis, norėjote pasisakyti dėl darbo tvarkos. Ačiū. Su visa pagarba jums noriu pasakyti štai ką. Frakcijoms nepriklausantys nariai nebuvo rinkti Europos parlamentą kokiu nors kitu būdu. Deja, taip yra, kad spontaniškų pasisakymų metu mes tiesiog niekada negauname pasisakymo laiko. O ir šiaip frakcijų pasisakymų metu mes, nepriklausantis frakcijams, taip pat e, gauname proporcingai nedaug e, kalbėjimo laiko. Ačiū, ši problema turėtų būti spręsta. Atleiskite, kolega, aš tiesiog nesulaukiau norinčių pasisakyti frakcijoms nepriklausančių narių, o e, jūsų frakcijoms nepriklausančių narių vardu pasisakė ponas Balco. Dabar ponas Mavrides. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponia pirmininkė. Tai, ką stebime pastaraisiais mėnesiais, kągi mes matome. Intensyvus Turkijos vadovo Erdogano nenoras įgyvendinti jo įsipareigojimus dėl pagrindinių žmogaus teisų, įstatymo viršenybės principo įgyvendinimo, tęsiasi <clears throat> Kipro okupacija ir e, atakuojami jo paties tautos žmonės. Turiu galvoj mokslininkus, kurdus e, ir taip toliau. Mano klausimas labai paprastas. Čia aš kreipiuosi į komisiją. Ar manote, kad mūsų politika Erdogano atžvilgių pastaraisiais mėnesiais buvo veiksminga? Ar ji pagrista ES principais ir morale, ar kažkuo kitu? Ačiū. Labai ačiū, ponas ir ponai. Spontaniški pasisakymai baigiami. O dabar perėsime prie pasisakymų komisijos vardu, ponas Junkeris. Gerbiamas e, pirmininkė, e, netiek jau daug tų klausimų e, sulaukiau komisijos vardu, todėl aš nekalbėsiu ilgai, todėl kad daugelis kas pasisakė, pasisakė prieš mano tėvynę, todėl aš papra, pa, pakankamai dažnai esu jau sureagavęs į pačias mintis, todėl šiandien aš tiesiog nekalbėsiu apie šios klausimus. Aš atsakysiu į porą klausimų susijusių su sla, e, saugumo tarnybų bendradarbiavimu. Tai labai konkreti problema, konkreti tema ir mes čia tikrai dar nepasiekėme pažangos. Panašu, kad saugumo tarnybos yra tokios slaptos kad net nepavyksta e, e pa, užtikrinti, e, suvokti jų bendradarbiavimo. 2001-aisiais e, jau buvo siūloma ir ponas Arhauštatas tai siūlė sustiprinti bendradarbiavimą saugumo tarnybų e, alianso narių, taip pat ES valstybių narių, tačiau mažai pasiekta Ir mums po, po atskleistų e, faktų, po paskatos informacijos paaiškėjo, kad e, tikrai stinga saugumo tarnybų ir policijos tarnybų bendradarbiavimo. Ir šiuo klausimu tikrai turime dėti papildomas pastangas. Kitas dalykas buvo užduotas klausimas dėl e, terorizmo e, finansavimo, kovos su terorizmo finansavimu. Komisija pateiks planą dėl kovos su terorizmo finansavimu vasario mėnesį. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Junkeri. Toliau ministras pirmininkas Betel. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems Europos parlamento nariams, kurie kalbėjo apie Luxemburgo pirmininkavimą. Pirmiausia, Klausimas, kurį uždavė e, dėl santykių su Junktinė karalystė. Mes laukiame galtinę tekstą. Nepirminkaujančių šalies e, kompetencija šis klausimas priklauso pirmiausia čia pirmininko Tusko e, darbas ir todėl aš apie tai net, neturėčiau kalbėti. Ponas Papadimulis kalbėjo apie tam tikras problemas susijęs su migracija Aišku, kad e, e, solidarumas nėra vienos krypties gatvė. E, ir ta, sudaro įspūdis, kad tik tai Graikija kenčia nuo migracijos. Tačiau nepamirškime, kad Vokietija pakelia nemažą naštą ir kitos šalis taip pat. Svarbiausia pasakyti, kad Tie prieimimo centrai kol kas neveikia idealiai ir todėl reikia padėti Graikijos kolegoms, kad tie centrai veiktų kur kas veiksmingiau. Tačiau čia ne vien Graikijos e, e, užduotis. Visos šalis žino, kad Luksemburgas, pavyzdžiui, pareikalavo iš komisijos e, galvoti apie galimybės skirti lėšų papildomai pa, pa, na, padėti migracijos klausimų sprendimui. No. Um, concerno... E, pone Liopen atėjo 5 po 9, išėjo 947, tai dabar jos nėra, aš jos klausimą neatsakysiu. Dabar dėl mokesčių klausimų, tai mes pradėjome dirbti mokesčių sprendimų klausimais ir E, tačiau Luksemburgo klausimą čia nenagrinėsiu. Dabar e, ponė Beres uždavė klausimą dėl terorizmo finansavimo. Tai yra 16 metų prioritetas ir e, Luksemburgas tam visiškai pritarė. Dėl keliaivio domenų įrašo, tai pirmininkas Junkeris pasakė, kad bendradavimas tarp žvalgybos tarnybų turi egzistuoti, turi būti, reikia pasistumėti į priekį čia. O dėl klausimu, e, Lopes Agijar užduoto klausimu. Taip, e, dėl PVM e, vengimo reikia imtis veiksmų. Na ir galiausiai noriu padėkoti visiems prisidėjusiam prie mūsų darbo. Man atrodo, kad mums pavyko visai neblogai, mums pavyko dirbti ties viena problema, kuri svarbi visiems. Tai yra e, tas trapumas e, santykių tarp religijų, tarp tautų ir manau, kad e, noriu paminėti, palinkėti dabar kuo geriausios kloties Niderlandams prieinkavimo metu, jiems jos reikės. Ačiū.